Je vous souhaite à tous la bienvenue. Tai sveiki visi. Šiandien turime labai tokią gryną darbo tarkę, siūlau ją patvirtinti ir siūlau sutikti, kad posėdis baigtųsi be 15.12, šiek tiek anksčiau negu numatyta, kad visiems būtų laiko nueiti į plenarinių posėdžių salę balsavimui. Taigi baigsime posėdį 11.45. Antradienį 29 gegužės Strasbūrė komisija patvirtino keturis teisėkuros pasiūlymus, kurie yra pagrindas e, naujai sanglaudos politikos kartai po 20, 20 metų. Šie keturi pasiūlymai, kaip žinote, yra susiję su nauju bendrų nuostatų reglamentu fondams, reglamentu apimančiu Europos regionų vystimosi fondą ir sanglaudos fondą, reglamentą dėl teritorinio bendradarbiavimo Europoje po 20 metų, tai yra taip vadinama reglamento Interreg ir naujo mechanizmo palengvinančio tarp valstybinių projektų įgyvendinimą. Kiti teisėjai, kurios pasiūlymai, pavyzdžiui, pasiūlymas dėl naujo Europos socialinio fondo e, paskelbimo bus patrinti šią savaitę, kiek žinome. Ir dar daugiau bus pasiūlymų pateikta per ateinančias kelias savaitės, pavyzdžiui, dėl Europos strateginio investicijų fondo ir e, struktūrinių reformų paramos fondo programos. Taigi mes dar neturime bendro vaizdo dėl visų elementų, kurie e, sudarys e, sąjungos, sąjungos politiką. Bet svarbiausi pasiūlymai e, dėl svarbiausių priemonių jau yra pateikti. Ir šiandien sustinkame su dideliu malonumu su komisijos nare atsakinga už regioninę politiką, Karina Kretu. Labai noriu padėkoti Jums, kad atvykote pas mus. E, ji yra atsakinga už pasiūlymus, kurie buvo patvirtinti praėjusią antradienį. Na ir nekantrai lauksime Jūsų komentarių, tolesnės informacijos apie e, pateiktus pasiūlymus. Ir pagal mūsų įprastinį protokolą. Pirmiausia, suteiksime žodį komisijos nariai, pradiniam pasisakymui. Skirsime jums 15-20 minučių. Po to mūsų komiteto nariams, kurie galės pakomentuoti, pateikti klausimus. Na ir pirmiausia, žodį suteiksime koordinatoriams pirmajame raunde, o po to kitiems nariams. Ir, kaip sakiau, posėdį baigsime 11.45 min. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbini nariai, labai ačiū. Ponas ir ponė, šiandieninis neįlinis Redži komiteto posėdis iš tikrųjų yra neįlinis. Kaip panas Omardžiai pasakė, aš atvykau pristatyti ir paaiškinti ilgo ir sudėtingo intensyvaus proceso rezultatus. Aš manau, kad komisija pateikė gerai subalansuotus pasiūlymus tiek kitai daugiametiai finansiniai programai, tiek sanglaudos politikai. Mūsų politika išliks stiprią politiką regionams. Reikia mūsų visų ryšto, visiems, kurie dirba su sanglaudos politika, kad pasiektume šį rezultatą. Na ir žinoma, pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamentui, ypač Redžiai komitetui, štai kad jie mm, kovoja pirmosiose linijose už sanglaudos politiką. Buvo nelengva. Na ir kaip ką tik sakiau, naujasis teisėkuros paketas skirtas sanglaudos politikai, kaip manau, yra gerai subalansuotas, turint galvoje breksito kontekstą ir naujus mūsų laukiančius iššūkius. Aš manau, kad tai yra didelis pasiekimas. Iš anksto galėjome numatyti, ko laukti, kai komisija paskelbė savo pasiūlymus dėl vienatės finansinės programos, turime naujasnį, paprastesnį e, biudžetą, kuris sudaro 1,33 milijardo eurų. Ir jame sanglaudos politika yra svarbiausia investicijos politikos dalis. Manau, kad reikia pasakyti, kad tai yra svarbiausia biudžeto dalis. Nuo pat pradžių mano tikslas buvo užtikrinti, kad sanglaudos politikos ištekliai būtų paskirstyti e, regionams ir šalims kaip galima sažiningiau. Todėl komisija siūlo numatyti biudžetą skirtą tiems, kuriems labiausiai reikia paramos, kaip niekada finansiniai ištekliai sukoncentruoti į skurdžiausius valstybių narių regionus taip pat ir regionus, kurių didelis nedarbas, e, regionus, kurie patiria pabėgėlių krizės poveikį ir tiems, kurie patiria didžiausią globalizacijos poveikį. Puikiai žinote, kad taip pat e, svarbu yra tai, kad mūsų pasiūlymai e, numato investicijas skirtis ten, kur jų labiausiai reikia. Taigi labiau sutelkta sanglaudos politika. Mūsų pasiūlymuose matome trumpesnį e, tikslų sąrašą ir modernesnį sąrašą. Modernesnį todėl, kad pabrėžime prioritetus, kurie padės Europai likti konkurencingą ir pristaikyti prie globalizacijos spaudimo. Moksliniai tyrimai naujovės, pramonės transformacija, klimato kaitos švelninim, poveikio švelnimas ir mažai CO2 išmetančią ekonomiką. Todėl teminė koncentracija turėtų būti vykdoma valstybių narių lygmenių, kad valstybės narės lankščiau galėtų pasirinkti tinkamas investicijas. Be to yra mažiau numatyta politikos tikslų. Tai reiškia didesnę manevro laisvę programos lygmenių ir didesnį lankstumą. Lankstumas padidėja padidės 25 metais per vidutinę laikotarpio peržiūrą, kas galės kartu su valstybės narėmis ir regionais įvertinti, kaip pakeisti reikia programas paskutiniams dviems metams. Dėl to programų korekcija bus lengvesnė. Patirtis rodo, kad negalime numatyti, kas bus po 50 metų. Prieš septynerius metus nenumatėme tiek daug e, pokyčių, pavyzdžiui, ir žemyno geografijoje. Todėl programavimas turi būti lankstesnis ir taip pat reikia užtikrinti greitesnį gyvenimą. Todėl mes ir siūlome grįžti prie N plus 2 varianto, siekiant paspartinti gyvenimą, kad e, piliečiai pamatytų greičius, greitesnius pokyčius. E, šie bandymai likti arčiau piliečių, arčiau realių situacijų numatyta ir mūsų teminėje programoje. Mes sulame daugiau skirti dėmesio teritoriniai dimensijai ir e, remsime tvarų miesto vystimas ir įgalinsime vietos lygmenį. Taip pat norime daugiau uh, <clears throat> uh, reaguoti į miestų poreikius. Kaip žinote, yra po Andijos pirmininkavimo bus patvirtinta miestų darbo tvarkė. Buvo patvirtinta miestų darbo tvarkė, bet ji yra fragmentuota, dėl to gana sunku vietos veikėjams rasti tą paramą. Tau siūloma bendrą sistemą Europos miestų iniciatyvą, kuri jungia kelias priemonės, pavyzdžiui, Urbakt, miestų nu, naujoviškus veiksmus, miestų vystimosi tinklą. Ir nuo 20 metų miestai turės svaresnį žodį, kuriant savo projektus, nes aš manau, kad jie geriau žinojo negu mes Bruselėje ar Luksemburgė, ko reikia <clears throat> piliečiams. Dar vienas svarbus teritorinės dimensijos komponentas yra tarp regioninis bendradarbiavimas. Tai ko gero konkrečiausia mūsų Europos projekto išraiška. Čia taip pat siekiai yra dideli. Pirmiausia, siūlome tarp regioninį bendradarbiavimą padaryti horizontaliu prioritetu, kuris sietų visas politikos tikslus. Todėl bendradarbiavimas E, už bet kokios programos ribų bus lengvesnis. Taip pat numatome konkrečias priemonės, pavyzdžiui, tarp regioninius naujoviškas investicijas, kad padėtume įvairių šalių regionams, e, kurie kartu dirba išmaniausios specializacijos rytyje. Taip pat siūlome naują mechanizmą išspręsti teisinės administracinės kliūtis tarp valstybinių kontekste. Tai supaprastins tarpvalstybinius projektus, kas leis savanoriškų pagrindų vienos valstybės narės taisyklės taikyti kaiminėje valstybėje narėje. Tikiuosi, kad taip palengvins tarpvalstybinių bendradavimo programų įgyvendinimą, jeigu valstybės susitars e, vadovautis kitos valstybės teisę. Taigi, matote, šis pasiūlymas leidžia mums siekti didesnių tikslų ir elgtis pragmatiškai, jeigu norime, kad sanglaudos investicijos duotų rezultatų vietoje, mums reikia paprastų rezultatų siekimo modelių. Aš tikiuosi, kad šis teisėkuros paketas mums leis tai, tai pasiekti. Galiu patikinti Jūs, kad e, mes dirbame labai smarkiai. Noriu padėkoti Jums, jums taip pat ir mano tarnyboms dėl to, kad dirbo šį darbą dėl investicijų sąlygų mes e, sukūrėme taip vadinamas įgalinančias e, sąlygas, jų skaičius e, per pus sumažintas, o įgyvendinimo kriterijai yra daug apčiopiamesni. Valdymo pusėje turime solidų supaprastinimo priemonių sąrašą, pavyzdžiui, diskriminavimo procedūrų panaikinimą daugiau nebus taisyklių pajamas generuojantiems projektams audito pusėje nes žinoma, viską reikia ir kontroliuoti, nes tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, mes siūlome suprasnintas procedūras toms programams, e, kurios e, duoda gerus rezultatų ir jos turėtų būti geriau sudarintos su nacionalinėmis procedūromis. Siūlome suprastintą tikrinimą per rizikos vertinimą ir suprastintą auditą. Nenorime dubliuoti audito, nes turime ir nacionalinį auditą, komisijos auditorius nekalbant jau apie auditorumų darbą. Norime to išvengti ir labiau reikia pasikliauti esamų institucijų darbu, kad paramos gavėjai nepatirtų daugelįpės kontrolės. Anglodos politika turėtų būti skirta ne sąskaitus rinkimui, o procedūrams, administracinės naštos klausimams, bet rezultatų siekimui, pasitikėjimo kūrimui. Taip pat norime, kad finansinės priemonės būtų paprastesnės ir pirmą kartą mes finansinės priemonės ir subsidijas susijęjame bendromis taisyklėmis. Kaip žinote, turime bendras taisyklės visiems septyniems e, fondams, tai yra per pus mažiau. Daugiau supaprastinimo dėl bendros architektūros, siūlome bendras nuostatas keliems bendro valdymo fondams ir šios nuostatos užtikrins nuoseklesnį požiūrį į gyvenimą, stebėsiną ir vertinimą. Ir aš tikiuosi, kad tai sumažins administracinę naštą institucijams ir paramos gavėjams. Taip pat siūlome naujus būdus, kaip supaprastinti galimybės prisidėti prie kitų ES priemonių, ar tai būtų Horizontas, 20, Horizontas Europa, Erasmus ar Invest ES. Taigi, gerbiai nariai, tokie yra svarbiausi naujo e, teisėkuros dokumentų rinkinio aspektai. Mūsų laukia ambicinga kelionė, supaprastinant taisyklės, didinant lankstumą, remiantis praeities patirtimi, mūsų klaidomis, tuo pat metu išlaikant e, sistemos architektūrą. Suistikinusi, kad jūs Europos parlamente ir komitete palaikysite dialogą su komisija per darybas, kad naująjį laikotarpį galėtumėt pradėti vykdyti laiku. Esu įstikinusi, kad pirmininkas Junkeris ir mes patys tikrai esame pasirengę ir laukiame tų darybų pradžios. Dar iki rinkimų pradžios, ne tik rinkimų naudai, bet ir dėl to, kad gyvendinimą reikia pradėti 21 metų Liepos 1 dieną be jokio dėlsimo, be jokio vėlavimo. Jeigu nepradėsime įgyvendinimo šio programavimo laikotarpio nuo 21 metų sausio pirmos dienos, daugiau kaip šimtas tūkstančių programų patirs e, riziką, kad e, jos nebus užbaigtos. Taigi labai ačiū Jums už Jūsų darbą, pasikeimą, paramą ir e, lauksiu Jūsų nuomonių dabar. Ačiū. Gerbiamo komisijos narė, dėkoju už paaiškinimą. Pradėsim diskusiją. Koordinatoriams skirsiu galimybę, suteiksiu galimybę pasisakyti e, pirmiausia EPP. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau paprašyti, kad Europos komisija e, leistų man kalbėti kartu su Janu Olbrichtu, pasidalinti mums skirtą kalbėjimo laiką. Aš tik tai įžangą pasakysiu. Ačiū komisijos narė, kad atėjot, e, išpildėt pažadą. Gegužės antrai dienai sutvarkėt visus dosie ir taip mes kaip parlamentas galim greičiau dirbti. Šyričiau galiu pasakyti, kad mes koordinatorių posėdėje susitarėm paskirti visus pranešėjus. Tai bus padaryta per birželį. E, dėl GPR jau paskirsim pranešėjus, galėsim dirbti, galėsim baigti pirmąjį klausimą per šį etapą. Taigi sanglaudos klausimų jau pagrindai aptarti, septintoji sanglaudos ataskaita parengta. Jūs mums pateikėt informacijos, kuri mums labai naudinga. Bet man susidaro pagirių jausmas. Kyla klausimas, kas dabar bus, ką mes dabar darysim. Kalbate apie priemonės, bet apie pinigus tai nieko nėra parašyta. Gal galėtumėte apie tai pakalbėti? You know, will... Ačiū. Ir aš, kaip pranešėjas MFF, klausimų norėčiau pasisakyti. Šį kartą iš jūsų girdėjom labai įdomios informacijos apie įgyvendinimo sistemą. Bet apie tai regi komitetas diskutuos per artimiausius mėnesius, todėl dabar būtų labai svarbu rasti naują sistemą. Laimiai, o gal nelaimiai, Europos komisija pakeitė procesą. Pradėjo šį kartą dirbti nuo skaičių. Anksčiau komisijos narė kalbėjo apie minus 7 procentus. Sanglaudos politikai naudojami 2020 metų duomenys dabartinėmis kainomis. Vėliau gavom informacijos, kad sanglauda 10 procentų nuolatinėmis kainomis sumažės e, jau 2018 metais. 10 procentų sumažėjimas kokie bus to padariniai. Paskau gaunam informacijos mes kaip parlamentas apie tai, kad minus 46 procentai sanglūdos fondui numatyti. Čia jau nemenka sumažinimas. Jeigu nuo minus 10 nukrentame iki minus 46, vadinasi, kitų sričių finansavimas santykinai turi padidėti. Taigi laukiame skaičių ir prieš dvi dienas gavom skaičių. E, CPR priedas e, turės būti patvirtintas kvalifikuota balsų dauguma. Ir dabar turime skaičius kiekvienos valstybės nacionaliniam vokui. Pradėjom skaičius nagrinėti prieš dvi dienas ir e, radom tokius stebėtinus skaičių - minus 24, minus 23 ir taip toliau ir taip toliau. Mano klausimas būtų toks. Kokiu metodu jūs suskaičiuojate, kokį principą taikote, kad tokius skaičius gautumėt? Tokie buvo mano komentarai. O dabar klausimai. Pirmiausia, pagal jūsų pateiktą informaciją ir analizę. Kiek šiandien yra sanglaudos valstybių, taip vadinamųjų? Ar jų yra tiek pat, ar bus ateityje mažiau sanglaudos valstybių? Ar viena iš valstybių pakeis statusą ir bus nebe sanglaudos valstybė? Tai galėtų paaiškinti to minus 46 procentų atsiradimą. Kitas dalykas - kaip apibriešime mažiau išsivyščiusius regionus – Mes suprantame, kad jūs naudojate 8 procentus BVP ir 20 procentų iš kitų elementų. Tokios informacijos gavome. Taigi, mažiau išsivyšusių regionų apibrieštis pasikeičia. Aišku, pereina, pereinamasis laikotarpis dabar pasikeitė vėl e, nuo 75 iki 90 procentų yra pasiekiama skaičius. Ir automatiškai tada dalis Niderlandų tampa pereinamojo laikotarpio valstybė. Didžiauji dalis Prancūzijos priklauso tai kategorijai. Todėl mažiau išsivyšiusių e, valstybių santykiai su tom pereinamojo laikotarpio valstybėm visiškai pasikeičia. Šiandien galiu pasakyti, kad turime labai konkretų mažiau išsivyščiusių regionų Europoje skaičių. Kaip bus ateityje? Ar tas skaičius išliks? Ar mažiau išsivyščiusių regionų proporcija lyginant su kitais pasikeičia. Nes jeigu mes kalbame apie lėšų skirimą daugiausia mažiau išsivyščiusiems regionams, reikia žinoti, kas tie regionai yra. Aš suprantu, kad jeigu šiandien kalbame apie 330 milijardų sanglaudos politikai, naudojusi komisijos informaciją, tai yra vadinamoji tradicinė politika, o ne sanglaudos skirsnis 330 milijardų tradiciniai sanglaudos politikai. Trys fondai. Taigi, kaip tas 330 bus paskirstita, priklausys e, nuo mažiausiai išsivyščiusių pereinamojo laiko tarp ir neišsivyščiusių valstybių apibrėžimo. Taigi aš norėčiau ir paklausti, kaip, kokios yra tos sanglaudos valstybės, kaip bus su sanglaudos fondais Kitas klausimas. O kaip bus su mažiau išsivyščiais regionais, lyginant su uh, e, pereinamo laiko tarp regionais ir labiau išsivyščiais regionais? Ar tas papildomas 20 procentų nepakeičia padėties iš esmės? Tai yra labai svarbu sužinoti. Na ir pabaigai dar vienas komentaras. Atrodo, kad politika keičiasi. Neįgyvendinimas keičiasi, o pati politika keičiasi. Kryptis politinės keičiasi. Ar iš tiesų taip yra? o gal tik tai taikome tam tikrą pasitraukimo strategiją, kad sumažintume finansavimą. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Konstans Reil. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, dėkoju, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Aš norėčiau pradėti nuo palankesnių žinių. Pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, kad ateityje komisijos pasiūlyme numatyta visiems regionams suteikti galimybę dalyvauti regionų politikoje. Kolegos, pripažinkime, kad ne visada buvo taip ir todėl šita žinia siunčiama komisijos yra sveikintina ir iš parlamentarų pusės. Gerai tai, kad regionams yra numatyta daug daugiau galimybių patiems suformuluoti savo prioritetus, kad regionai patys galės nuspręsti, kur ir kokius uždavinius jie norėtų įgyvendinti. Man iš tikrųjų patinka tai, kad tas žingsnis link supaprasinimo pradėtas nuo omnibus reglamento ir dabar yra tęsiamas įgyvendinant e, sanglodos politiką. Aš manyčiau, kad tai yra labai svarbi žinia ir aš, nu, kaip kilusi iš miesto teritorijos, turėčiau vis dėlto sutikti su tuo, kad miestams tenka didesnis vaidmuo prisimant įvairius šiuolaikinius iššūkius, tačiau tuo pačiu miestai galės dirbti savarankiškiau. Tačiau didžiausia politika, mano manimu, sanglodos politikoje yra akivaizdus biudžeto lėšų mažinimas. Komisaras Oettinger, ne jūs, ponė Kretų, tiesiog išmetinėjo visur tokių mažų granatėlių, sakydamas, kas yra didžiausios problemos. Jis kalbėjo apie 7 procentų mažinimą ir taip pat, pavyzdžiui, Niderlandų mažiausiai išsivyšę regionai neteks 22 procentų struktūrinių fondų lėšų ir taigi kai kuriams valstybėms iš tikrųjų teks ypatingai suveržti diržus ir aš manyčiau, kad parlamentas vakar priimdamas rezoliuciją dėl, tarp, dėl finansinės programos parodė savo mm, mm, nesutikimą ir siūlymą dar kartą dėrėtis iš naujo. Dėl pač, pačio pasiūlymo turinio. Norėčiau pateikti du klausimus. Mano frakcija ir aš asmeniškai nelabai suprantame, kodėl makroekonominis e, nes sąlygos tampa regionų politikos atskaitos tašku. Pavyzdžiui, Italijoje įsiskolinimas yra toks didžiulis, kad šitas makroekonominės sąlygos galėtų būti taikomos. Aš nemanyčiau, kad sanglados politikoje reikėtų vadovautis šiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, Graikijoje anuo metu buvo parengta speciali programa, kad būtų galima investuoti ir pasimant lėšas iš struktūrinių fondų, pavyzdžiui, Ispanijai, Portugalijai Taip pat buvo siūloma taikyti makroekonominės sąlygas, tačiau tai nepasiteisino. Taigi, kodėl dabar šitą priemonę vėl kišame į šitą politikos sritį? Dar vienas klausimas. Jūs žinote, kad parlamentas labai atsainiai vertina siūlymą sanglaudos lėšomis remti valstybėse narėse struktūrinės reformas. Kartais tai pateisinama, tačiau iš esmės ne, kadangi sanglodos politikos pagal, e, priedermė pagal sutartį yra kitokie negu struktūrinės reformas arba struktūriniai fondai. Ir dar vienas dalykas, kurį paminėjo Janas. Iš tikrųjų labai gerai, kad skaidriau uh, rengiame pasiūlymus dėl nacionalinių vokų. Priede išplėstastinis Berlyno metodas yra taikomas dažniau, tačiau ir anksčiau derintis dėl biudžeto Panašiai buvo elgiamasi, tačiau kita vertus, ar mes turėtume diskutuoti dėl to, dėl tų kelių procentų, dėl jaunimo užimtumo, dėl moterų padėtis gerimo, dėl pabėgėlių ir taip toliau. Kyla rizika, kad mes tiesiog susiskaidysime, pasimesime skaičiuose, procentuose, kurie vis tiek e, dėl kurių bus derimasi su vyriausybių vadovais, finansų ministrais ir todėl galbūt uh, mes bereikalo primesime mūsų kolegoms vyriausybėse mūsų kokią nors parlamentarų nuomonę dėl tų atskirų procentų. Ir paskutinė pastaba. Kaimo plėtra neturėtų nukentėti ir ko gero nereikėtų nukreipti lėšų tiesiogiai į žemės ūkio finansavimą. Man labai gaila, kad kaimo plėtra iš tikrųjų gali nukentėti. Mes e, ir anksčiau buvome sukaupę tokios e, regionų plėtros skatinimo patirties. Aš manyčiau, kad reikėtų ją atkreipti dėmesį ir dabar notre... Ačiū, Konstant, už komentarą. Kolega Tomašič. Ačiū. Komisarė Kretų, ačiū, kad atėjot. Aš norėčiau sužinoti, kokiu mastu Europos komisija gali padėti valstybėms narėms, kurios nėra sukaupusios pakankamai patirties ir žinių kad galėtų e, dalyvauti Horizonto 2020 ir kitų centrinio valdymo fondų veikloje. Dėl Brexit ir išteklių stokos per kitą programinį laikotarpį bus daugiau akcentuojama, daugiau dėmesio skiriama E, centriniu mastu valdomiems fondams. Ar Europos komisija padės naujausioms ES valstybėms narėms, jauniausioms, aš čia kalbu apie Kroatiją, nes jis įjungė į mūsų gretas 2013 metais. Ar komisija yra pasirengusi padėti toms valstybėms panaudoti daugiau tų fondų? Pirmiausia, žinant, kad sanglaudos fondas bus e, daugiau negu 45 procentais sumažintas. Ačiū. Alde vardu Miltenbruk. Ačiū e, pirmininkė, ačiū komisijos narė, kad atėjot praėjus tik dviem dienom po pasiūlymo pristatymo. Galiu pasakyti, kad džiaugiuosi matydamas, kas pateikta ant stalo, nes dabar matau, kad jūs stiprinsite ryšį tarp Europos semestro ir sanglaudos politikos. Ir mes visi už tai labai pasisakėm, įskaitant ir makroekonominės sąlygas kurios e, atrodo šį kartą pagerėjo. Net ir atsižvelgiant į makroekonominio disbalanso procedūrą, yra rasta gera ekonomikos valdysena Europoje. Mes tuo džiaugiamės. Galbūt e, mano nuomonė išsiskiria iš daugumos, bet aš tikiuosi, kad aš nebūsiu mažumoje ateityje, nes tik tokiu būdu, kaip jūs siūlote, galime eiti į priekį. Ta pati galiu pasakyti apie N plus 2 Čia turim pagreitinti e, gyvendinimą ir, kaip jau anksčiau sakė kolegė Krell, turim kalbėti apie naująją miestų iniciatyvą. Mano nuomonė, labai gerai, kad numatome ją tęsti. Turime mm, nenutraukti pradėtos miestų darbo atvarkės. Ta pati galime pasakyti apie naujai pasiūlytus tarp regioninius novatoriškus instrumentus. Taip mes galėsime sukurti realią Europos pridėtinę vertę. Uh, vertės pokyčius, galbant apie santykius su verslu, mokslininkais, e, ekonomikos raidos bendruomenė. Nes čia mes kalbam ne tik apie sanglaudą ES viduje, mes turim galvoti apie pasaulinio masto konkurenciją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mintis išplėsti Interreg Europe mastą, tai kas dabar vadinama Interreg Europe, e, galime sukurdami realias investicijas ir e, realius ekonominius pokyčius. Tačiau turiu ir klausimų. Mes keletą kartų, regi komitetas, net ir plenarinėme posėdėje, e, prašėme, kad būtų padidintas biudžetas į, tri... į Europos teritoriniam bendradarbiavimui. Mm, aš labai nusiviliau, e, matydamas, kad teritorinio bendradarbiavimo uh, biudžetas sumažinamas 16,5 procentais e, pasienio bendradarbiavimas, viskas priklauso nuo to, kaip skaičiuojate, skaičiai gali skirtis. Žiūlo pranešime mes apie tai kalbėjom ir kitose pranešimuose. Kaip jūs tą paaiškintumėt, kodėl sumažinta? Aš įsivaizduoju, kad jūs norite integruoti specialias priemonės, pavyzdžiui, pasirengimo narystiai pagalboje, paramoje. Ir norite tą padaryti vienu reglamentu. Bet tuo pat metugi suprantame, kad šiame reglamente atsiranda papildomi interreg tikslai. Vienas iš tikslų yra saugesnė ir e, labiau apsaugota Europa. Turime nepamiršti, kad pagrindinis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas yra atsikratyti sienų, ypač ES viduje tarp valstybių narių, bet ir net ir su trečiosiomis šalimis taip pat turėtų būti. Ir mes čia nekalbam, kad uh, sargybiniai prie sienų turi stovėti. Ar galėtumėt paaiškinti, e, kokius projektus ketinate finansuoti, e, galvojant apie tą konkretų naują interreg tikslą - sukurti saugesnę, geriau apsaugotą Europą. Aš esu įsitikinęs, kad e, neturime finansuoti daugiau tvarų pastatymo prie išorinės sienos ES. Dar vienas klausimas. Po pirmosios analizės mes matome, kad naujas laikotarpis yra nutraukiamas. Dėl kokios priežasties? Pirmiausia, dėl to, kad mes dar neturime realios patirties šioje srityje. Tik šiais metais mes išnagrinėsime, kaip bus skirstomi veiklos rezervai pagal dagrėtinius reglamentus. Taigi, ką Jūs galvojate, kaip visą tai vertinsite, kol uh, suprasime, uh, ar tie planai pasiteisina. Jūs norite viską žinoti, viską pakeisti, dar nežinodami, kas atnešė kokiu rezultatu. Dėl audito, dėl tikrinimo. Aš džiaugiuosi, kad Europos komisija stengiasi supaprastinti tikrinimą ir auditą ir uh, diskriminuoti, paskirsi, padaryti kitokį. Kaip jūs tą praktiškai padarysit? Kas vertins? Kas nuspręs, kad gali būti, pažiūrėjau, sukurta lengvesnė, e, švelnesnė kontrolės sistema? Uh, Ar komisija tą padarys? Iš kur sumos bus rastos, ar visa programos suma bus vertinama, ar valstybių narių indėlis, ar tiesiog vadovausies praėjusių pastarųjų metų, trejų metų patirtimi? E, norėčiau sužinoti daugiau informacijos tuo klausimu. Bendrai esu labai patenkintas pasiūlymu. Man atrodo, kad modernesnė sanglaudos politika, kaip aš jau sakiau, yra evoliucijos, o ne revoliucijos ženklas. Ir tai yra labai svarbu, nes jeigu pradėsim revoliuciją, mes negalėsim suteikti galimybės pasipelnėti sanglaudos politiką visiems piliečiams, visoms įmonėms. Mes turime kalbėti apie projektų įgyvendinimo pradžią 2021 metais. Ir galų galegi mes turim kalbėti apie rezultatyvę Europą. Ačiū. Beaucoup, Matisse, tes... Ačiū, Matys, už komentarus ponė Kavada iš Žaliųjų. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarė, kad atvykote pas mus aptarti komisijos pateiktą prieš vienas, dvi dienas pasiūlymą. Norėčiau pradėti nuo palankių priežasčių, tačiau dėl. Dėl dėl to, kad kai kurie kolegos kritikavo makroekonominės sąlygas, taip pat kita kolegė kalbėjo, kad yra dalykų, kuriems mes galėtume prieštarauti jūsų pasiūlyme. Tačiau iš tikrųjų galėjo būti ir blogiau, turint omenyje tuos sunkumus ir iššūkius, biudžeto mažinimą, bet to breksitą, ES įsipareigojimus klimato kaitoj švelninti Ir turint omenyje sanglaudos politikos sunkumus, manyčiau, kad tai yra labai geras pasiūlymas, geras pagrindas diskutuoti su parlamentu toliau ir, žinoma, su regijų komitetu. Pradėčiau pradėti, norėčiau pradėti nuo e, palankaus vertinimo, nuo to, ko mes siekiame visą laiką. Mes žalėjami 25 procentų tikslas klimato kaitai yra labai gerai, kad tas finansavimas yra numatytas. Žinoma, galėjo būti ir blogiau, mes žalieji prašome daugiau, tačiau vis dėlto tai yra labai geras žingsnis, galvojant apie ateitį. Dabar mes turime ilgesnį, taip vadinamą, neigiamą sąrašą tų dalykų, kuriems nebus galima naudoti lėšų iš sanglodos politikos, turiu galvoje atominę energetiką, taip pat turiu omenyje tas e, blogas investicijas, pavyzdžiui, oro uostų finansavimą, savartynų finansavimą ir taip toliau. Ir taip pat reikėtų pripažinti, kad šitos e, sistemos išplėtimas mums taip pat yra labai priimtinas. Mes visuomet prašėme, kad būtų uh, naudojama sistema ne tik tai e, taikant BVP arba BNP, siekiant numatyti fondų lėšas, jaunimo neužimtumas, klimato kaitos klausimai, pabėgėlių ir jų integravimo priemonės, tai yra priemonės finansuojamos pagal turinį ir tai padės pagerinti finansavimą iš anglodos politikos fondų kokybę. Apie tai kalbėjo mano kolegos prieš tai. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad partnerystės principas vėl atsispindi šiame pasiūlyme, kadangi mes žalėjame, žalėjai visą laiką, visada, mes pas praėjusią savaitę buvome išsigaidę, išsigandę, kai partnerystės principas pas pilietiniai visuomeniai, suinteresuojam šalim, šalims, vietos bendruomenėms galėjo tiesiog atimti galimybę dalyvauti planuojant regionų fondo lėšas. Tiesiog mes paskutinėme variante mes nematėme šitos nuostatos, mes išsiuntinėjome iš karto laišką ir dabar mes jo vėl atrandame šitą partnerystės principą jūsų pasiūlyme. Kita vertus mes pasigendame kai ko kito, kas mums atrodo labai svarbu, tai horizontalaus principo atskiruose straipsniuose. Pavyzdžiui, lyčių lygybė, nediskriminavimas, tvarus vystimasis jau nesispindi kaip atskiri straipsniai arba finansavimo eilutės. Tai yra išsklaidyta įvairiuose E, skirsniuose, projektiniuose nuostatuose ir tai silpina patį principą. Todėl norėčiau paklausti, kaip jūs užtikrinsite, kad tie horizontalūs principai lyčių lygybė, nediskriminavimas ir tvarus vystimasis nesusilpnės, neįtraukus juos į straipsnius, o tik į konstatuojamasis dalis. Ir dėl kokių priežasčių buvo taip apsispręsta, kodėl buvo tiesiog atsisakyta straipsnėse tų horizontalių principų dėl supaprastinimo. Galbūt čia jau kalbame daugiau negu apie supaprastinimą, o gal apskritai iš esmės keičiama politika ją silpninant. Taigi norėčiau pastirauti dėl priežasčių, dėl kurių tie horizontalūs principai dingo iš straipsnių. Bet to klausimas yra susijęs su sanglaudų poli, politika. Birželio šeštąją dieną, kai jūs kalbėjote apie Junkerio fondo lėšų integravimą į bendrą finansavimą, jūs mm, išgirdote iš komiteto nuomonę, kad struktūrinių fondų lėšos galės būti pervedamos į Junkerio struktūrinių investicijų fondą. Ar dabar jūs galite dar kartą patvirtinti tai, ką Katainen pasakė spaudos konferencijoje, kad šitas galimas lėšų pervedimas bus apribotas ir tik tai vykdomas valstybių narių iniciatyva, kadangi omnibus čia jau yra visiškai kitas dalykas, tačiau vis dėlto norėčiau, kad jūs paaiškintumėte, kadangi diskutuojant apie sanglaudus politiką, tai yra labai svarbus mums parlamentarams aspektas. Merci Monika, Ačiū Monika, tokius... Ačiū Monika už tokius išsamus komentarus. Guja e frakcija Dimitris Papadimulis. Ačiū. Aš asmeniškai tikrai labai palankiai vertinu jūsų pastangas, kadangi laiko buvo nedaug ir per tą laiką buvo užtikrinta pakankamai gera pusiausvyra. Reikėtų taip pat nepamiršti, kad komisija yra fanatiškų sanglodos politikos priešininkų, kurie tiesiog nori mažinti šios politikos uh, lėšas. Taigi pradėsiu nuo nelabai malonių minčių. Aš, mano frakcija ir ko gero didžioji parlamento dauguma pasisako prieš lėšų mažinimą sanglūdos politikai. Mes manome, kad tas mažinimas būtų klaidinga. Ir aš manau, kad jeigu norėtume išvengti spastų, kurie mums yra paspesti, kad pietų valstybės nepradėtų ginčytis pykti su rytų valstybėmis dėl to, kaip šitą pyragą supjausyti ir pasidalinti. Jeigu mes norime išvengti tos prieš priešos, tai būtų labai gerai, kad parlamentas artimiausių metų nekeistų savo nuomonės ir siūlytų nemažinti sanglos lėš, politikos lėšų, o gal netgi siūlytų jas didinti. Pone Kreil ir Vana kalbėjo apie tai, kad vadovaujamasi makroekonominių e, sąlygų logika. Tačiau šita logika prieštarauja ne tik tai tam, ką nuolat kartoja parlamentas, bet ir žinoma regionų komitetas, bet tai nepaklūsta jokiai blaivaus proto logikai. Tai prieštarauja mūsų patyrimui. Prieš trejus metus komisija bandė sumažinti lėšas sanglaudos politikai Portugalijai ir Ispanijai ir tiesiog kalbėjo apie makroekonominius rezultatus, tačiau vis dėlto apsisprendė kitaip. Ir po to supratome, kad tas lėšų mažinimas nepasiteisino, vertindami įvykius ir Portugalijoje, Ispanijoje ir Graikijoje. nors kai kur, kadangi buvo suformuoluotos daug palankesnės veiklos ir finansavimo sąlygos, tai tiesiog buvo išspręsta daug problemų ir sanglodos politikos lėšos buvo naudojamos nedogmatiškai, o lankščiai. Todėl to lankstumo mes pageidautume ir dabar. Dabar norėčiau išsakyti keletą ir palankių vertinimų palanku yra tai, kad yra keičiamas tas paskirstimo raktas, taip vadinama Berlyno sistema. Kai kurie kolegos jau kalbėjo apie tai kad bus vadovaujamis ne tik tai BNP, bet ir papildomais kitais kriterijais. Pavyzdžiui, jaunimo nedarbo kriterijumi, klimato kaitos e, aspektais taip pat bus vertinamas nors valstybės pastangos e, emigrantų, e, imigrantų prieimimo srityje. Taigi mes pritarėme tiems papildomiems kriterijams. Žinoma, nereikėtų vadovautis tik kokią nors nacionalinę egoistinę logiką. Kita vertus, taip pat sveikintinas dalykas supaprastinti procedūras, kita vertus išsaugojant ir pakankamo lygio kontrolę. ES institucijos, vyriausybės, regionai turi suprasti, kad sanglaudos politikos lėšos būtų išleidžiamos taip, kad tai būtų naudinga visiems piliečiams. Dabar norėčiau sakyti keletą konkrečių pastabų. Dėl techninės paramos tos e, fiksuotos sumos yra sveikintinas dalykas, tačiau kita vertus nežinia, ar reikėtų jau dabar nustatyti 2,5 procentų. Manyčiau, kad reikėtų palikti 4 procentus, kadangi kai kuriuose valstybėse narėse šita techninė pagalba yra labai reikalinga. Naujosios valstybės narės, pavyzdžiui, turėtų galėti pasinaudoti pakankamai veiksmingai šiomis lėšomis. 4 procentai turėtų likti, kadangi 2,5 procentų netinka, nes ne vienoje valstybėje nėra tų, tų idealių sąlygų. N plus 2 pakeitimas N plus 3. Tikrovė rodo, kad mm, gyvenimas taip greitai nesikeičia ir todėl mes pasiūlėme N plus 3. Aš manyčiau, kad tai galėtų pagerinti, leistų pagerinti situaciją realiame gyvenime ir todėl mums nereikėtų keisti tų taisyklių, kurias mums padiktavo gyvenimas. Dėl to, be to, bendrasis reglamentas turėtų būti siejamas ir su regionų bendruoju vystimusi. Be to mes nepritarėme siūlymui mažinti lėšas Interreg. Interreg reikia tęsti ir ko gero nemažinti tai programai skiriamas lėšas, bet netgi padidinti. Tai yra labai svarbi priemonė, kuri padės ES pasiekti ilgesnio laikotarpio tikslų, kadangi mes turime galvoti ir apie plėtrą vakarų Balkanus. Jeigu mes tos programos netesime, tai kaip mes pasieksime šitą tikslą? Labai ačiū. <clears throat> Pone komisijos narė, mato, kad, kad buvo užduota daug e, konkrečių klausimų. Įrodo mūsų e, susidomėjimą ir mūsų nerimą. E, Tik išklausome pirmą koordinatorių, po to per antrą raundą suteiksime žodį kitiems nariams, kurie paprašė žodžio. Dabar prašom atsakyti į komentarus. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju <clears throat> už klausimus ir pastabas, idėjas. Manau, kad jos visada yra man naudingos, nes žmonės, kurie supranta šią politiką, žino, kokios yra problemos, kokie yra sunkumai. Ir pane Vanas senas sakė, kad galėtų būti ir blogiau. <clears throat> E, buvo įvairių nutekintų informacijų, bet e, aišku, kad Buvo kalbama apie 20-25 įvairius scenarius. Aš manau, kad tai, kas, kas yra pateikta dabar, yra realistiškiausias ir ambicingiausias pasiūlymas iš visų galimybių. Nepamirškime, nuo ko pradėjome. Prieš metus mes manėme, kad bus katastrofa, jeigu sanglaudos politika bus sumažinta 50 procentų. Tokių buvo gandų kartais. Taigi puikiai žinote, kad visi nebūsime patenkinti. Tačiau e, aš esu patenkinta, kad galėjome pateikti tai, ką galėjome geriausio ir realistiškiausio. Mes norime pakoreguoti Berlyno formulę, kad išvengtume nuostolių, jos apribotume ir gautume naudos. Tai pavyzdžiui, pradėjome nuo, nuo scenarijos nuo minus 45 procentų iki plus 45 procentų. Tai mes siekime sumažinti, apriboti tas, nu, tas nuostolius. Pabandysiu, kaip tik galima tiksliau atsakyti jums. Pirmiausia, dėl regionų kategorijų. Ponas Albrecht apie tai kalbėjo. Turime tiek pat šalių, kurios galės pasinaudoti sanglaudos fondų, mažiau išsivysta regionai, kurių BVP yra mažesnis negu 75 procentai, čia jokio pokyčio, didesnė, geresnė koncentracija negu šiame, šiame programavimo laikotarpėje, mažiau išsivyšusių regionų prasme. Taigi pasiekimas puikus, kad taikomas tas mažiau negu 75 procentų lygmis. Mažiau išsivyčiusiuose regionuose yra beveik 125 milijonai europiečių gyvenančių. Žinome, ir, ir tikimės, kad gyventojų skaičius madės, mažės, bet tai nereiškia, kad tai bus, tai reikš didesnė pinigų koncentracija tose regionuose. Aš tikrai nesutinku su nuomonė, kad <clears throat> politika keičiasi. Berlyno formulę naudojame nuo 99 metų, laikotarpį nuo 2000 iki 6, nuo 7 iki 14, nuo 14 iki 20. <clears throat> Bet jeigu naudosime Berlyno formulę kaip tokią, tai galiu patikinti Jūs, kad nuostoliai būtų buvę didesni negu šiandien. Todėl mes numatėme kitus rodiklius. BVP gyven, vienam gyventojų skaičiui yra ne, ne visada svarbiausias rodiklius. Įvedėme kitus rodiklius, kurie yra svarbus šalims regionams. Tai yra švietimas, jaunimo nedarmas, klimato kaita ir migracija. Bet migracija tai yra paskata gyventojams. Pirmą kartą daugiametės finansų programos istorijoje turime tokius didelius pokyčius regionus regionuose, pavyzdžiui, Vokietijoje yra vietų, kur gyventojai padvigubėjo. Taigi, jeigu pažvelgsite į dokumentą, ten, kur rašyta nulis, tai realiai tai nereiškia nulio, nes e, kai kur padvigubėjo gyventojų ir tie regionai praranda, kai kurie regionai praranda daugiau kaip 15 procentų gyventojų. Dėl sumažinimo aš sutinku mūsų vertinimu sanglaudos politikos mažinimas yra minus 10 procentų realiais terminais. Bet yra, kaip žinote, įvairių būdų skaičiuoti. Su breksito įtaka be, e, e, esamomis kainomis, e, nuolatinėmis kainomis, koreguojant pagal infliaciją, nekoreguojant. Mūsų vertinimais visas mažinimas yra 10 procentų. Ir aš norėčiau pasakysiu, kad Reikia ir toliau daugiau dėmesio skirti skurdžiausiams valstybės narėms ir regionams ir mūsų pasiūlymo, pasiūlymai daugiau sutelkti tokiems regionams dar labiau negu dabar. Ir kaip sakiau, išteklių paskirstimas atspindi e, skirtumų evoliuciją ES. Sanglaudos politikos logika yra tokia, kad tose valstybės narėse ir regionuose, kur pasiekta pažanga, sanglaudos politikos parama mažėja laipsniškai. Ir priešingai, ten, kur sąlygos pablogėjo, mes, mūsų parama šiek tiek didėja. Dėl sanglaudos fondo. Dar vienas klausimas, kurį uždavė panas Olbricht. Sanglauda numato ženklius išteklius padėti prasėjams narėjams aplinkos infrastruktūros rytise sanglaudos fondas, kaip žinote, buvo sukurtas toms valstybėms narėms, ypač kurios įstojo į sąjungą ketvirtaisiais metais, e, kur poreikiai plėtoti infrastruktūrą, atliekų e, apdarojimui, vandens e, apdarojimui, kelių geležinkelių transporto jungčių vystymui buvo labai didelis poreikis. Sanglaudos fondas buvo išplėstas, kad atspindėtų tuos poreikius, tačiau Investicijos nuo 2004 metų buvo labai vaisingos. Svarbiausia investicijų poreikiai valstybinėse narėse yra labiau orientuoti į ateitį, skaitant šalis tokias kaip Lenkija, Vengrija, tai yra tos šalis, kurios įstojo ketvirtais metais, tai yra moksliniai tyrimai, socialinė infrastruktūra, atsinaujanti energija, energijos e, efektyvumas. Taigi sanglaudos politikos dalis grįžta normaliam skirstimui tuo pat metu, kad RDF ir socialinis fondas didėja dėl to, kad mažiau poreikia yra tose šalise investuoti į infrastruktūrą ir aplinką. Dėl to sanglaudos fondų panaudojimas mažėjo, padidėjo RDF ir socialinio fondo panaudojimas. Ačiū Konstancijai Krell už komentarus. Dėl makro sąlygų noriu pasakyti, kad žinau, kad šis parlamentas e, susiskaldė šią prasme. Manau, kad svarbu išlaikyti šias priemonės, kad būtų galima skatinti gerą makroekonominį valdymą ir išlaikyti tas makroekonominės sąlygas. Pavyzdžiui, e, jūs minėjote Italiją, aš nesu įstikinusi, kad Italija. būtų parengusi savo planus ambicingus e, ar kitos šalis. Bet iš tikrųjų makroekonominės sąlygos e, buvo svarbi priemonė siekiant užtikrinti, kad investicijos būtų vykdomas aiškiai aplinkoje, aplinkoje negaištant laiko. Jau daug buvo pasiekta 14-20 metais, taikant makroekonominės sąlygas. Sankcijos dabar susijėtos su įsipareigojimais ir mokėjimais. Bet komisijos pareiga yra ir toliau siekti užtikrinti adekvatų panaudojimą. Bet kartais geriausia atgrasanti priemonė yra ta, kurios niekad nereikia panaudoti. Aš sprantu jūsų klausimą, bet tuo pat metu manau, kad mūsų komisijos pareiga yra užtikrinti, kad pinigai, kuriuos investuojame, turi būti investuojami geroje aplinkoje, kad būtų maksimizuotas poveikio poveikis, po, investicijų poveikis. Dėl bendradarbiavimo, žinoma, biudžetas šiek tiek sumažės, bet apskritai jis, jis stabilizuojamas. Uh, tarp valstybiniai, transnacionaliai, tarp regioniniai klausimai, reikia rasti bendradarbiavimą taikant šias programas, tai yra naujovė, manau, kad tai yra svarbu, kad regionai galės bendradarbiauti vykdant visus penkis prioritetus, su bet kokiu regionu galės bendradarbiauti. Tai aš manau, kad mm, teritorinis bendradarbiavimas man labai artimas, galiu užtikrinti, kad e, tęsime šį darbą. E, rezultatų rezervas po 20 metų orientacija šią kryptimį bus stiprinama, nes per jungtinę laikotarpę peržiūrę bus svarstama ne tik 6 procentų perskirtimas, bet ir perskambės 26-27 metams. Puikiai žinote, kad 14-20 metais rezultatų rezervas buvo automatiškas ir nesižvelgė nei šalių specifinės rekomendacijas, nei platesnį socialinį ekonominį kontekstą. Aš manau, kad laikas šį nelankstumą panaikinti. Manome, kad naujoje sistemoje yra gerų paskatų, tuo pat metu stiprinama rezultato peržiūros, peržiūros orientacija. Dėl stebėsenos e, atskaitomybės, komunikacijos per kitą programavimo laikotarpį rezultatų sistema apims visus rezultatus ir rodiklius pagal programas. Kartais bet kurioje valstybėje narėje e, matome liūdną vaizdą, ypač kai jaunimas atsisako panaudoti mūsų fondus dėl kontrolės. Na, kaip sakiau, dabar, dabar turime nacionalinį auditą, komisijos auditą ir audito rūmų auditą. Taigi tarpiniai tikslai bus numatyti iki 24 metų ir rezultatus bus atsižvelgta per vidutinį laikotarpio peržiūrą programų. Ir e, po 20 metų, 14-20 metais taikymo rezultatų vertinimas bus nutrauktas. Ir žiūrėsime, kaip didinti programų lankstumą toliau. Ta peržiūra atsižvelgs ir atsiradusius naujus iššūkius, pavyzdžiui, kad perskirtimas pasiremtų 16-27 metų rezultatais. Ir toliau bus nulinė tolerancija sukčiavimu, tai aišku, be jokių kalbų. Taip turi būti. Bet programų kūrimas turi būti draugiškas vartotojams. ir bus įvestas bendras vienas auditas, bet turi būti gera patirtis prie vieno audito automatiškai neperėsime. Turi būti gera patirtis pirmiausia, ypač didesnių programų, didelių projektų atžvilgių, kur skiriamos daug e, didelės lėšos, tai padaryti tą neįmanoma. Dėl horizontalos principo ponia Vana kalbėjo, žinoma, lyčių lygybė yra labai svarbi, nediskriminavimas, partnerystė. Tai horizontalūs principai tokie kaip lyčių lygybė ir nediskriminavimas yra daug ryškesni, manau, naujajame tiesiekuros dokumentų rinkinyje. Man atrodo, kad nesvarbu, ar tai paminėsime aiškiai ar ne. Šių principų reikia laikytis nuolat. Pagal mūsų teisyną turime ir pagrindinių teisų hartiją, Ja šiame kontekste galime paminėti, taigi mes to nepamiršime. Šie principai yra privalomi ir turi būti naudojami programavimo institucijų. Puikiai žinote, kad partnerystėse yra numatytas lyčių lygybės ir nediskriminavimo principas programavimo įgyvendinimo etapuose, projektų atrankos etapuose. mes manome, kad taip geriausia yra galima juos panaudoti, o ne tik simboliškai. Aš sutinku su jumis, kad tai yra svarbus principai. Na, nežinau. Dar klausimų dėl prioritetų, ponia Vana. Noriu pasakyti Jums, kad didžiausia mūsų lėšų, mūsų fondų dalis, 374 milijardai milijonai eurų, buvo skirti prioritetams, pirmiausia, protingesnė išmanesnė Europa, naujovės moksliniai tyrimai ir antra dalis žalesnė Europa. Tai svarbu paminėti taip pat. Dėl Invest ES vicepirmininkas Katainen paskelbė apie tai 9 gegužės, bet ši programa yra savanoriška, riba yra 5 procentai, valstybės narės gali panaudoti 5 procentus iš e RDF. InvestEU e, projektams ponas pati papadimos. Aišku, niekam gerai yra mažinimas, bet toks yra gyvenimas. Graikijos atžvilgių žinote, kad mes ėmėmės e, neįlinių priemonių ir dabar Graikija gali didžiuotis, kad 14-20 metais absorbavimo, e, absorbavimo e, ligmuo, redži komiteto darbo dėka ir tarybos darbo ta, dėka jį geriausiai panaudoja pinigus. Nu, taip, jūs teisus, Graikijos, Ispanijos, Portugalijos patirtis rodo, kad turime būti lankstesni. Gali būti netikėtų situacijų, reikia būti pasirengus reaguoti greičiau. Kai buvo su Caterpillar atveju Flandrijoje, taigi turime greičiau suktis, kad padėtume žmonėms. Berlyno sistema, kaip sakiau, ji pagrįsta BVP vienam gyventojui Jeigu grina taikysime šią sistemą, matysime, kad rezultatai bus blogesni ir spraga būtų didesnė, skirtumai didesni, todėl mums atrodo reikia pakoreguoti sistemą, įvesti rodik, kitus rodiklius, netgi turtingose šalise yra skurdo vietų e, e, ir e, taigi mes pridėjome švietimo, jaunimo nedarbo klimato kaitos rodiklius ir tai leido sumažinti nuostolius ir apriboti naudą, kad nebūtų vienoje pusėje didžiulių nuostolių, kitoje vietoje didžiulio prieaugio. Labai ačiū, nežinau, ar atsakiau visus klausimus. Ačiū gerbėma komisaro už tikslius atsakymus. Aš E, kaip ir koordinatoriai, e, galiu tik patvirtinti, kad kaip visuomet trūksta laiko. 15 kolegų dabar nori pasakyti. Aš, aš prašyčiau jūsų konkrečiai klausimą formuluoti, viską apibendrinti, glaustai klausimą konstruktyviai pasakyti, idealiai tilpkite į vieną minutę, pusantros minutės maksimum kiekvienam kalbėtojui. Ir aš dabar suteiksiu žodį kolegai iš biudžeto komiteto Fernandes. Ačiū. Aš dėkuoju komisijos e, nariai. Teiksiu klausimą, kuris iš dalies yra provokacija. Jūs kalbate apie sanglaudos politikos pavadinimo išlaikymą, bet iš esmės tai nėra sanglaudos politika. 45 procentai sumažinti sanglaudos fondus prilyksta sanglaudos politikos nužudimui. Visi žino, kad sanglaudos fondai yra skirti neturtingiausioms valstybėms ir jūs pati ką tik sakėt, kad gerai jie funkcionuoja. Jeigu gerai funkcionuoja, tai tada sumažinsim 45 procentais. Jeigu norite išlaikyti sanglaudos fondų lygį ir jeigu norite taikyti tokius pat kriterijus visiems, tai e, rezultatų gausime visai kitokių, negu jūs tikitės. Pagalvokite atidžiai. Galvojate, aš turiu kalbėti apie daugelį valstybių narių. Tai yra klausimas, e, kurį jūs keliate, kai išviešinate e, viešuosius vokus, iškyla grėsmė, e, kad užteršime diskusiją ir iškyla grėsmė, kad kiekvienas iš mūsų turėsime galvoti apie tai, kokį vokelį ta atskira valstybė gaus. Ir mes turėtumėm visų pirma diskutuoti apie principus, apie tikslus. Jūs galit man paaiškinti, ar Luksemburgas, Austrija, Olandija ir Danija yra neturtingos, tai skurdžios valstybės? Nuliu apkarpyta jų parama. Arba pažiūrėkime, pažiūrėjau, kitas valstybės. Jūs pati mane įpareigojot pažiūrėti. Tai Vengrija, Lietuva, Estija, Čekija, Lenkija, Slovakija, Latvija, Portugalija, Slovenija. Tai yra turtingos valstybės, ar ne? nes toms valstybėms nuo 7 iki 24 procentų biudžetas sumažintas. Tai koks čia proporcingumas? Aišku, kad čia yra rimtų problemų, kai e, sumažiname fondą, kuris yra labai svarbus ir kuris yra skirtas neturtingiausioms valstybėms ir sumažinamas 40 procentų, jūs sakote, kad reikia išlaikyti tą fondą. Rezultatai nebus geri, padėtis tik pablogės. Ir jeigu rytoj E, viskas e, tik tai šunį ant odegos nais, tai nieko blogiau ir nebebus. Tačiau kolega, toliau kolega Oas. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiama komisijos narė, keletas labai trumpų pamastymų. Tai eina į... Iš dalies, tai bus klausimai, kuriuos jau girdėjote. Aš norėčiau pakomentuoti pozityvius aspektus, kurie šiame pasiūlyme egzistuoja. Visų pirma, teminė e, tikslų koncentracija, toliau procedūrų supaprastinimas, e, didesnis lankstumas, e, visą tai numatyta pasiūlyme. Bet aš taip pat žinau, kad kitose srityse, ir mes visi tą puikiai suprantame, ypač ES veiksmų srityje, siūlome didinti biudžetą gana ženkliai pritaikė tą pačią sąlygą. Taigi, tikiuosi, kad nesuklysiu sakydamas, kad biudžeto, sangrūdos politikos biudžeto apkarpimas buvo politinis sprendimas. Todėl komisijos narė klausimas paprastas. Labai apgailę stauju, kad taip sumažintas finansavimas sanglaudos politikai. Ir mes visą laiką sakome, kad E, ta politika yra skirtam, kad suartėtų plėtros rodikliai, priartėtų traukos rodikliai, sumažėtų neligybė. Kaip Portugalas aš galiu pasakyti. Kaip galėsiu paaiškinti tokį biudžeto apkarpimą savo rinkėjams? Sanglaudos politika dešimtmečius ištisus e, buvo naudingiausia ES politika, labiausiai matoma ES politika. Portugalija yra santykinai neturtinga e, valstybė, Ažuvijano regionas yra dar skurdesnis. Kaip aš galėsiu savo žmonėm pasakyti, kad sanglaudos politika e, yra labai skaudžiai apkarpyta mano valstybei. Tuo tarpu padidėjusiose valstybėse to nėra, va, turtingose valstybėse to nėra. Oui, merci, Ponas Žuliu, ačiū komisijos nariai narį, atsiprašau, e, greit klausiu, paklausiu, nes dauguma kolegų jau pateikė tai, kas man rūpėjo, paklausė tai, kas man rūpėjo. Aišku, pasiūlymą praeiti kelios dienos, tobulybės dar nepasiekėm, reikia šiek tiek laiko, kad išanalizuotumėm pasiūlymus, bet man atrodo, kad Europos komisija pateikė visą eilę drąsių pasiūlymų ir daugelis tų pasiūlymų perima regionų politikos idėjas, apie kurias yra e, kalbama ir mūsų prieš kelias savaitės patvirtintame pranešime. Ir aš norėčiau pasidžiaugti e, perinamo laikotarpio valstybių kategorijos išplėtimą. Tai yra nauja kategorija, nauja struktūra, kuri leis geriau padėti stagnuojantiems regionams, kuriems kartais kyla grėsmė atsilikti. Ir sanglaudos politikos ataskaitoje apie tai buvo labai gerai parašyta. Tai labai svarbu. E, dar vieną temą trumpai paminėsiu. Daugelis Europos regionų e, pajaus breksito poveikį. E, Airija ir, aišku, Prancūzijos šiaurės regionai, Bretanija, Normandija ir panašiai. Ar jūs įsivaizduotumėt, kad tiems regionams būtų galima pateikti ypatingą paramą. Greitai tie regionai taps pa, pasienio regionais. Ačiū, kadangi jūs kalbate ilgiau negu numatyta. Kolegos nebegalės kai kurie pasisakyti, nes mes privalėsime užbaigti posėdį vienu metu. Kolega Vogai. Ačiū pirmininkė. Kaip kolegos jau sakė, pagrindinė iš problema šiandien yra skiriamo biudžeto sanglaudos politikai kiekis, lygis. Po 2019 metų ir aš įsivaizduoju, kad Europos parlamentas e, pasipriešins kai kuriems apkarpimams, kurie yra pasiūlyti. Mąstėme sąrašą, kiek sumažinama sanglaudos politika. Junktinė karalystė visai neįtraukiama, tai mums šimtų procentų atimamas finansavimas nuo 2019 metų. Tai yra labai didelė suma ir e, struktūrinių fondų gavėjai tradiciniai tikrai tą pajaus. Komisija, man atrodo, gerai padirbėjo dėl turinio, e, tiek galime pasakyti. Aišku, dar reikės šiek tiek padirbėti ateityje per dėrybas, kurios įvyks artimiausiais mėnesiais. Mes e, turėtumėm uh, pasidžiaugti tuo, kad visi regionai yra įtraukti yra numatytas tam tikras lankstumas ir aš kaip pranešėjas rengiantis ataskaitą apie ES fondų įtaką Šiaurės Airijai labai džiaugiuosi, kad jūs siūlote tęsti taikos programą. Neseniai parlamento delegacija lankėsi Šiaurės Airijoje ir mes matėme, koks svarbus tas finansavimas tai valstybė yra. Europos komisija e, padeda e, vyriausybei, Junktinės karalystės vyriausybė irgi suteikia nemažai paramos. E, E, taip pat aš pritariu e, supaprastinimo pasiūlymui, skaitant vieno audito principą. Aš pats kurį laiką audito komitete dirbau ir visą laiką kalbėdama apie tai, kad pinigai turi būti panaudojami tinkamai ir efektyviai. Todėl mes turėtume perėti prie vieno audito sistemos. Pirmininkė, kadangi aš jau labai ilgai kalbu, paskutinis klausimas jums dėl Interreg. Atrodo, kad pasiūlymuose sutelktas dėmesys į bendradarbiavimą tarp valstybių narių uh, E, kurios e, yra prie išorinių sausumos sienų. Ar tai yra vienintelis Interreg e, objektas ateityje, ar ir valstybės turinčios jūros sieną galės dalyvauti tokiame bendradarbiavime? Labai ačiū. Martina Anderson. Uh, thank you, thank you. Ačiū komisarė, kad atvykote pas mus. Aš norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymą e, spaudos konferencijoje dėl jūsų požiūrio į taikos užtikrinimo paramą e, Šiaurės Airijai iš tikrųjų labai svarbus sanglados politikos svarbios lėšos užtikrinant tą taikos procesų plėtojimą Šiaurės Airijoje taip pat e, struktūrinių fondų lėšos taip pat padėjo ir Šiaurės Belfaste. Ir todėl dėkuoju už tai, kad jūs pažadėjote, kad ir po breksito šitų fondų lėšos ir toliau bus išmokomos, kadangi mes Šiaurės Airija esame labai suinteresuoti e, e, taikos proceso tesimu ir be to aš turėčiau priminti ir penktadienio e, susitikimui. Iš tikrųjų labai svarbu, kad visi išgirstų, ką sako piliečiai, kadangi kyla pavojus, kad tas breksito tsunamis gali nuplauti visus 20 metų pasiekimus. Iš tikrųjų labai svarbu man grįžus į parlamentą išgirsti piliečių nuomonę, kad ji buvo išklausyta, išgirsta. Taigi labai svarbu šitas partnerystės horizontos principas būtų toliau gyvenimas pagal sanglodos politiką. Dėkuoju Martinai kolega Ropėje, žalių vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbimo komisarė už galimybę susitikti. Iš tikrųjų, norėdamas taupyti laiką, e, nekalbėsiu, ką kalbėjo kolegos kiti. Tik tai noriu pasakyti, kad man šiek tiek keista, kada komisijos pirmininkas plenarinėme posėdėje prieš porą mėnesių pasakė, kad komisija nesutiks su žemės ūkio ir sanglaudos mažinimu, štai teikėt e, visiškai kitokį projektą. Tai iš tikrųjų keista, kada pati komisija siūlo žemės ūkio ir sanglaudos sąskaitą įspręsti visas naujas iškilusias problemas. Tai liktai logiška, jeigu norim e, naujus darbus daryti, tai duokim naujus pinigus. Tai jeigu nepadarėm senų darbų, ir atiminėjam pinigus iš senų darbų, reiškia seni darbai bus e, dar, dar blogiau padaryti ir problemų atsiras kitam laikotarpį dar daugiau, negu kad jų buvo šiandieną. Tai iš tikrųjų man labai keista, e, keistai atrodo, e, kad visą sanglaudos mažinimą mes perkeliam ant pereinamojo laikotarpio valstybių. Tai reiškia, tas valstybės pasmerkiam grįžti atgal į, reiškia, e, e, į, į skurdžią, sakykime, į skurdžią pusę. Mes jau kalbėjom ne vieną kartą savo posėdžiuose, kad tos perinimo laikotarpio valstybės dažnai stagnuoja ir sustoja. Nu kaip jos nesustos, jeigu jų visas vystimasis buvo skirtas ant e, augimo su, sakykime, pagalba. Ir manau tikrai neteisinga yra staigus mažinimas, mažinimas turėtų būti bent jau palaipsniui. Ir jeigu jau jūs taip teikėt, kad mažėja bendras e, biudžetas, tai iš pradžių sumažinkim visiems bendrų procentų, o paskui taikykim sanglaudą. Ačiū. Merci. Je rappelle aux orateurs. Prašau kalbėtojų ir koordinatorių, kurie pasakė savo nuomonę frakcijų vardu, kalbėti kuo konkrečiau. E, hvala. E, teško Dievas taip. Ačiū. Jums tikrai tenka nelengva užduotis, todėl aš norėčiau paklausti dalyko, į kurį jūs neatsakėte. Nėra kriterijaus, kuris atspindėtų regionų bendradavimo regionų viduje e, aspektus susijusius su migracija. Kai kuriuose regionuose yra labai daug gyventojų, e, kurie yra pakankamai turtingi ir todėl tas regionų kriterijus, gyventojų kriterijus turėtų būti įvestas kaip atskiras. Jūs kalbėjote apie kaimo plėtros fondą, tačiau šita kryptis yra nepriimtina, jūs sanglodos politikai padarėte klaidą, kuri reikš, kad kaimiški regionai ištuštės, gyventojai persikels į miestus ir mie, kaimuose ir gyvenvietėse neliks gyventojai apskritai. Tačiau kita vertus, emigracija mums kelia didžiulių problemų ir jų didės ir aš turiu omenyje ir mano regioną ir manau, ta nuostata turėtų būti įtraukta į pasiūlymą. Pone Bresu, ačiū ponė pirmininkė. Labai ačiū komisijos narė. Ačiū komisarė. Iš tikrųjų šitas jūsų pasiūlymas mūsų netenkina optimaliai, tačiau vis dėlto vertintinas palankiai. Iš tikrųjų, jūs e, kovojate kaip liūtė už šitą pasiūlymą. Yra įtrauktos ir naujos kategorijos, nauji kriterijai, pavyzdžiui, nedarbo procentas ir kiti papildomi kriterijai, jūs juos minėjote. Norėčiau, ar šitie kriterijai bus įtraukti kaip papildomi į visas tris kategorijas, Dar vienas dalykas susijęs su terminais. Jūs sakėte, kad sanglaudos politikos reglamentą norėtumėte bent jau peržiūrėti pirmajame skaitime e, šioje kadencijoje. Tai iš tikrųjų būtų labai svarbu. Dėl socialinių fondo apskritai Reglamento apskritai dar nėra, tačiau noriu paklausti, ar nebus grįždama, grįždama prie e, renacionalizacijos. Bet to sanglaudos politikos ir regionų fondai iš esmės tarpusavėje susiję. Tai yra dvi tos pačios monetos pusės. Be to, jūs minėjote, kad birželio mėnesį bus priimtas sprendimas dėl uh, kaimo regionų ir labiausiai nutolusių regionų, kurie iš esmės e, e, vaidina labai svarbu vaidmenį, nors žinoma, miestuose gyvena kartais iki 80 procentų gyventojų. Tačiau kita vertus, kai kalbame apie miestų darbo tvarkę, reikėtų galvoti apie darbo tvarkę ir kaimiškiesiems labiausiai nutolusiems regionams, kadangi jiems reikia skirti prioritetą. Merci beaucoup notre collègue euh, Maletic. Merci. Maletic. Turiu labai daug klausimų dėl įgyvendinamojo reglamento. Negaliu jų pateikti, kadangi laiko neturime. N plus 2, N plus 3, e, iš ankstinis finansavimas, e, avansiniai mokėjimai, tai klausimai, kuriuos reikės kam nors aptarti. Regi komitetas ir žinoma jūs kaip komisarė negalėtumėte būti patenkinta šių lėšų mažinimu kadangi mes konkurencingumo programuose didiname finansavimą ir žinoma labiausiai išsivyščios valstybės negali dalyvauti šiuose konkurencingumo skatinuose programuose, o čia, kai mes kalbame apie sanglados politiką, tiesiog siunčiame klaidingą žinę. Tiesiog mes toliau skatinsime skirtumus ir neskatinsime solidarumo. Būtent už jį mums reikia kovoti. Ir šitos e, sumos, kurios numatytos valstybėms narėms. Manyčiau, kad reikalinga sistema, formulė su principais, su skaičiais, kurie parodys, kaip buvo nustatytos konkrečiai valstybei skiriamos sumos. Jūs sakėte, kad jūs pasitelkėte pagalbon kitus kriterijus, tačiau vis dėlto reikėtų matyti, kaip buvo pasiektas vienoks ar kitoks rezultatas. Dėkuoju, Žozef. Pone pirmininkė, kolegos, aš apgalėstauju dėl tų sąlygų, kokiamis vyksta šis dialogas su pane komisare. Juk biudžeto prasme e, tai svarbu turime komisijos narę, kur atvyko kalbėti su mumis apie sanglaudos fondą, e, kuris sudaro 30 procentų biudžeto. Ir mes neturime galimybės palaik... ilgesnio dialogo su ją surenkti. Tai normalu, aš apgailestauju. Aš norėčiau tiesiog pasakyti poniai komisijos nariai, kad aš žinau jos atsidavimą, jos ryštą dirbančios rytėje, ginant e, mūsų interesus. Bet visgi reikia konstatuoti, kad pateikti pasiūlymai yra tikrai nepakankami, kad užtikrintų mūsų, užtikrintų mūsų teritorijų vystimasi. Aš tai skau iš patirties biudžeto pasiūlymas turi atspindėti tam tikrą politinę valią. Tokia yra tikrovė. E, ten, kur yra smarkiai mažinamos lėšos, e, tai reiškia, kad e, tai netitinka mūsų gyventojų lūkesčių ir tai kelia problemų. Aš tikiuosi, kad mes išrinkti parlamento nariai per savo diskusijose turėsime valios pademonstruoti didesnę įtaką tam, kad pateikti pasiūlymai būtų pagerinti. Tai yra svarbu tiek mums, tiek visai Europos Sąjungai. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, Žozefai. Galiu atsakyti, kad mes dvi valandas skiriame šioms diskusijoms su komisijos nare. Ir natūralu, kad koordinatoriai turėjo daugiau laiko išsakyti politinių frakcijų pozicijas. Ir komisijos narė turėjo laiko atsakyti tuos dalykus, tuos klausimus. Ir tai buvo puikiai padaryta. Toliau dar sveiksiu žodį dviems e, mūsų nariams. Komisijos narė neturės laiko atsakyti į visus klausimus konkrečiai, Tarnybos e, pateiks kiekvienam narui tikslius atsakymus vėliau. Aš tiesiog paprašysiu komisijos narės e, rezumuoti šią diskusiją. Dabar žodis kolegai Novakov. Ačiū, pirminkė. Aš kaip pranešėjas taip pat norėčiau kalbėti. Pirmiausia, noriu pasakyti komisijos nariai. Žinau, kad nuo ko pradėjote. Pradėjote nuo, nuo de, nulio, nuo minus dešimt. Tai, kad pasakėte, turbūt ne geriausias rezultatas, bet geriausias įmanomas. Žinau, kad turite keturias minutės atsakyti į penkiolika klausimų, taigi pasakysiu štai ką. Kadangi žaidimo aikštelė persikė į Riuvirts kolegos, manau, kad mums šį kartą reikia naujo požiūrio ir naudoti kalbą, kurią kalba visi. Ar jūs manote, kad žmonės supranta, kad jie gyvena NUTS 2 perinimajame regione, ar žmonės supranta, kad jie gyvena regione, kuriam e, gali būti teikiama parama per tarpvalstybinės bendravimo programas, aš manau, kad <clears throat> mes e, reglamentus turi būti lengvai paskaitomis kaip laikraščius, nes kitaip e, <clears throat> žmonės ir toliau galvos, kad e, politikai, kurie sako, kad ES yra didžiausias klaida, yra teisūs. Komisija turėjo du metus sutarti dėl reglamento, bendro, bendrų nuostatų reglamento o mes turime 8 mėnesius, taigi turime pradėti dirbti nedelsant. Aš manau, kad jeigu yra mažiau pinigų, tai reikia paaiškinti kodėl. Ir taip yra todėl, kad 20 metų investuojame kai kur, kai kuriuose vietose ir tai turi galbūt pozityvų poveikį, bet turime geriau viską aiškinti. Kitaip e, šį kartą Briuselio burbulas ir liks bu, e, Briuselio burbulu. Mes turime jį suspravdinti, paaiškinti, kad šis reglamentas nėra tiesiog dar vienas popierius, bet jis yra dokumentas, kuris garantuos geresnį gyvenimą per atmenčius septynerius metus. Ačiū, kolega Hetman. Ačiū, pirmininkė. Pone komisarė. kad apgintume paskirstimo metodą, tai komisija mums yra skolinga detalesnę informaciją pateikti, nes jeigu jūs sakote, kad per kitą perspektyvą skirsime lėšų skurdžiausiams, bet tai išklausė pasiūlymų nesupratome, kodėl Lietuvai e, bus skiriama lėšų mažiau 24 procentais, o Suomijai daugiau 5 procentais ir panašiai. Neįmanoma to paaiškinti piliečiams, jeigu nepateiksite mums e, detalesnės, išsamesnės e, informacijos apie tą formulę, Berlyno formulę, kartu su kitais rodikliais. Aš sutinku su jumis, nulinė tolerancija sukčiavimui. Taip, bet taip pat turime vengti kolektyvinės atsakomybės taikymo. Ir jeigu yra atskirų sukčiavimo atvejų, tai nereiškia, kad e, reikia didinti e, administracinę naštą e, visiems. Pone pirmininkė, pone komisarė, aš turiu techninį klausimą, techninį prašymą tikriausiai visų vardų galiu pateikti, nes laiko turime mažai, o sudomėjimas yra didžiulis, yra daug klausimų, todėl aš neuždavinėsiu konkrečių klausimų, tačiau noriu paprašyti jūsų, penė pirmininkė, ir paprašyti ponios komisarės, sustikime dar kartą kitą savaitę, aptarkime visas šias temas, nes jos yra labai svarbios. Noriu priminti, kad paskutinius ketverius, penkerius metus Atkartuojame vis tą pačią tiesą, kokia svarbi yra sanglauda, kokie svarbus yra šie pinigai. Ir kadangi sanglaudos fondas ženkliai mažinamas, tai turime detaliai tai rimtai aptarti. Negalime tam skirti vien tik tai dviejų valandų. Stikime dar kitą savaitę ir aptarkime tai detaliai dar kartą. Puiku. Taip, baigiame kalbėtojų sąrašą. Deja, laiko trūksta. Jūs žinot, kad mums reikia įti plenarnių posėdžių salę. Todėl aš dabar suteiksiu žodį komisijos nariai Kretų, kad jie atsakytų į klausimus, kurie mums buvo pateikti. Labai ačiū. Aš labai puikiai suprantu jūsų prašymus ir manau, kad iš tikrųjų reikia daugiau šnekėtis, daugiau pasiaiškinti. Aš pati ir mano komanda, regio generalinis direktoratas, mano sekretariatas, mano sekretariato vadovas e, yra pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus, nes aš tikrai manau, kad jums reikėtų turėti atsakymus grįžus į tevinę, kodėl kas įvyko. Su breksitu, su naujais prioritetais reikėjo padaryti pakeitimų. Kitą savaitę nežinau, kaip aš galėčiau atvykti. Pirmadienį, antradienį aš būsiu Talinė, Baltijos regiono kažkoks renginys, o ketvirtadienį visų ministrų taryba. Bet gal mano žmonės suras kažkokią galimybę su jumis susitikti ir tai padaryti greitai. Aš suprantu, kas jums rūpi. Aš suprantu viską, ką mes padarėme. Patikėkite, kad mes toje padėtyje, kaip dabar jau ištisus mėnesius užstrigę esam, iki vidurnakčio diskutuojam. Aš suprantu jūsų susirūpinimą sanglaudos politiką, nes tai yra svarbiausia solidarumo demonstravimas. Mes visi kartu nusprendėme visiems regionams skirti sanglaudos politiką. Klausimas, kuris mums dabar kyla - suderinti ERDF, socialinį fondą ir sanglaudos fondą. Jeigu daugiau sanglaudos fondų, reiškia mažiau socialinių fondų ir ERDF mažesnis. Mūsų nuomonė tos valstybės, kurios įstojo 2004 metais, jau padarė labai daug. E, gerinant kelius, geležinkelius, infrastruktūrą. Ir dabar toms valstybėms reikia kitokios paramos, kitokių investicijų. Todėl komisija ir nusprendė uh, skirti mažiau sanglaudos fondų, bet daugiau RDF ir socialinio fondų. Tai yra labai svarbu. Uh, Jeigu sutinkame, kad sanglūdos politika yra skirta visiems regionams, tai turime paremti, kaip jau sakiau, Daniją ir Austriją, be kita ko irgi. Tos valstybės turi e, dalyvauti kritinėje mazėje. Niderlandai gauna 12 eurų vienam žmogui paramą. Kur dar galime pamažinti? Jeigu vieną eurų sumažinsim, bus negerai. Kitose valstybėse 200-300 eurų vienam žmogui tenka. Pusiausvyrą turim išlaikyti, nes čiagi nusprendėm, kad visiems regionams turi būti teigiama parama. Ką dar mažinti Danijai ir Austrijai? Nes jie tada sakys ačiū, pasimkite savo sanglaudos politiką. Nepamirškime, kaip aš sakiau, kad Danija gauna 14 eurų vienam žmogui, Niderlandai gauna 12 eurų vienam žmogui. Bet daug sanglaudos valstybių gauna 200 ar 300 eurų vienam žmogui. Tokia yra sanglaudos politika. Ir turi išlikti sanglaudos politika solidarumo ženklas. Toks yra bendras vaizdas. Ne aš norėjau sumažinti fondus. Visų problemų neišsprendėm per sanglaudos politiką arba jos sąskaitą. Mes mūšyje dalyvavome su kolegomis iš komisijos. Visi nori palikti savo pėtsaką, visi nori, kad būtų sukurti specialūs fondai, skaitmeniniai politikai, migrantams, pramonės revoliucijai. Bet kad gautumėm lėšų sanglaudos politikai, reikėjo labai griežtai kovoti. Aš labai apgailestauju, kad kartais mes vieni kitų nesuprantam. Mums nereikia naujų įstatymų, bet man atrodo, kad mes padarėme tai, ką buvo galima padaryti. Nes pavyzdžiui, su Taikos Plus programa Šiaurės Airijai. Aišku, gaila, kad e, Junktinė karalystė išeina. Aš norėjau tą taikos programą išlaikyti, nes tai labai tvirtas politinis ženklas, kad Interreg programa tebe gyvuoja. Ir daug pinigų tam buvo skirta. Bet pažiūrėkim, kas bus dabar, ką Junktinė karalystė įneš šitą programą. Mes Šiaurės Airijai, Šiaurės, atsiprašau, Airijos Respublikai e, skiriame pinigų. Airijos Respublika pati skiria tam pinigų. Žiūrėsim, kaip Junktinė karalystė reaguos į mūsų prašymus. Dėl Berlyno metodo. Pone Malytič klausė. 80 procentų BVP vienam žmogui. Pagal Berlyno susitarimą. Jeigu kas neaišku, ateikite mano kabinetą ir pasiaiškinsim. Koregavimų numatyta. Nes tik tai grinai BVP vienam žmogui skaičiuojant rezultatai būtų blogesni. Pavyzdžiui, Portugalijai tokiu atveju būtų mažiau negu 35 procentai. Dabar Portugalija gauna minus 7 procentus mažiau. Tai yra mažiau negu minus 10. Minus 10 yra vidurkis. Portugalija dabar yra penkta pagal dydį fondų naudos gavėja. Kai fondas, e, mes pripažįstam, kad pažanga yra pasiekta regionuose, mes nedirbam su visom valstybėm narim, kai kuriam regionam plus daugiau, kitiem mažiau. Aš žinau, kad jūs turite eiti balsuoti, žinau. Žinau, kad balsavimas labai svarbu, bet ponė Breso dar noriu pasakyti, kad kalendorius jūsų rankose. Visiškai jūsų rankose. Ne mes jį sudarinėjom. Mes norim užbaigti susitarimą laiku. Bet galiu pasakyti, kad ši diskusija man parodė, kad bendrai sanglaudos politikos biudžetas nėra pakankamas visiems poreikiams patenkinti. Aš to ir bijojau nuo pat pradžios. Ir dabar aišku, kad tokiomis aplinkybėmis reikės daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos daugiau duotų pinigų, daugiau prisidėtų, kad būtų patenkinti visi piliečių lūkesčiai. Dabar ES biudžetas susideda iš vieno euro vienam žmogui per dieną valstybėse narėse. Taigi, kai važiuosit namo, ir aš pati tą darysiu. Ir visuose valstybėse narėse e, reikalaukit, kad daugiau būtų įnešama pinigų ES biudžetą, nes mums tų pinigų reikia, negalim visko padaryti iš vieno euro per dieną. Įvedėm kažkokių mokesčių, kad išplėstumėm nuo savus išteklius. Ir aš esu tikra, kad taryboje bus didelis mūšis. Jie nesutiks su klimato kaitos mokesčiu ir kitais mūsų pasiūlymais, bet šiuo atveju reikia, kad valstybės narės daugiau prisidėtų. Ir paėdama noriu priminti, kad šiam programiniu laikotarpiu 75 procentai sanglaudos biudžeto buvo skirti mažiausiai išsivyščiusiems regionams ir valstybėms. Tai yra šiek tiek daugiau negu per šį programinį laikotarpį. Taigi žiūrėkime bendrą vaizdą. Nelabai džiaugiamės to, kas pasiekta, bet tai buvo geriausias įmanoma alternatyva, kad išlaikytumėm tą politiką kaip visos ES politiką. Labai ačiū. Merci beaucoup. Je veux quand même rappeler. Ačiū. Aš vis tik noriu priminti kolegoms, kad kalbame apie komisijos pasiūlymą. Mes esame bendrieji teisės aktų rengėjai, bet to egzistuoja Europos taryba. Taigi ir jums tenka atsakomybė veikti, taip pat e, daryti įtaką Europos tarybai ir mes galime pademonstruoti savo norus, savo valią. Procesas tik prasidėjo. Kitas posėdis birželio 20, trečiadienį, 9 val. ryto. Ačiū už dalyvavimą. Sėkmingo balsavimo ir gero kelio namo.